will we move because okay. Uh, now we will continue with. Kągi kolegos, tęskime darbą ir dabar perėsime prie jūri komiteto posėdžio darbo atvarkės. Nenoriu nieko išvaryti iš salės, tačiau, na, galbūt ir teks tai padaryti. in the meantime we can we can Ir dabar e, kviečiu patvirtinti e, protokolą ir dabar galiu pereiti prie kitų darbo turkės klausimų, jeigu protokolo tvirtinimui niekas neprieštarauja. Sausio 11 vykusio posėdžio protokolą ką tik patvirtinome. are basic. Na ir dabar turbūt jau liko tik mūsų komiteto nariai salėje. Na ir dabar pereikime prie penktojo darbo tvarkės klausimo. Kalbėsime apie darbinį dokumentą, kuriame kalbama apie pažeidžiamų saugusiųjų asmenų apsaugą. Ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai Joel Bergeron. Tačiau prieš tai dar norėčiau pasakyti, kad dabartinė teisėkuros iniciatyva yra susijusi su uh, Lapesis turis atliktų, atliktą uh, e, veiklą, atliktų darbo per, per pastarąjį teisėkuros procesą. Tad žodis Žalbergeron, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Teisinis e, pažeidžiamų saugusiųjų teisinė pažymos saugos apsauga yra susijusi su e, tokių asmenų gerbuviu ir jo užtikrinimu. Labai svarbu, kad e, mes tiesiog ir netiesiogiai įsitrauktume sprendžiant šią problemą. Pažydžiamus gali būti susijęs su fizinė ar psichinė situacija arba kokia tu nelaimingo atsitikimu, arba senėjimu, taip pat genera, e, generatyvinėmis lygomis. Prancūzijoje mes žinome atvejų e, apie, to, apie tokius asmenius. Nežinau, kokia situacija yra Europoje, bet yra vienos ponios atvejas, vieno vyriškio atvejas, tai yra e, pagyvenęs turtingas asmo, kuris buvo izoliuotas ir tuo naudojusi keli asmenys. O kitas vyriškis, jaunas žmogus, kuris po nelaimingo atsitikimo prarado galimybę tvarkyti savo gyvenimą pats. Mes žinome, kad pagyvenę ir labai pagyvenę asmenys, jų skaičius Europoje yra smarkiai išaugęs, dėl to, kad gyvenimo trukmė yra išaugusi. Taigi matome, kad daug, vis daugiau atsiranda pažydžiamų suaugusių asmenų ir tai kelia rimtą teisinę problemą. Laisvas asmenų judėjimas leidžia tiems, kurie nori labai laisvai keliauti visoje Europoje. Ir tas mobilumas, dėl jo dažnai atsiranda teisinių tarp valstybinių ryšių, priklausomai nuo gyvenamosios vietos ir panašiai, asmenys išvyksta į kitą šalį arba e, susitokia kitoje šalyje. Taip pat, pavyzdžiui, į pensiją išėję asmenys dažnai persikelia į geresnio klimato e, šalį, ten įsigyja negilnojamo turto ir panašiai. Šis klausimas nėra aktuolus vien tik tai pagyvenusiems asmenims, nes yra e, šiame parlamente matome irgi, kad tarp valstybinių teisinių ryšių nuolatos, ryšiai nuolatos yra aptariami. Ir, tarkim, daug asmenų dabar yra pervažiavę gyventi dirbančių Europos parlamente į Belgiją. Ir kai kas atsitinka su asmeniu, kuris negali pasirūpinti savo gyvenimu dėl, dėl tam tikrų lygų ir panašiai, kokie tada taikomi teisės aktai, kokia jurisdikcija laikoma kompetentinga, kokia apsauga suteikiama tam ir parama suteikiama tokiam asmeniui. Ar tas asmo, kuris dabar gyvena Belgijoje, turi grįžti į savo gimtają šalį? Ar taikomi Belgijos teisės aktai? E, ir ar nėra taikomos kokios tai kitos procedūros. Taigi, kalba eina apie pažeidžiamus asmenius ir jiems patiems iš tiesų yra labai sudėtinga surasti aišku ir tikslų atsakymą į visus tos klausimus. Europoje trūksta bendrų teisės aktų, galiojančių teisės aktų susijusių su pažeidžiamais asmenimis. E, apsaugos ir paramos sistema, kuri veikia ES, turi labai svarbių trūkumų. Taigi reikia išlikti realistais ir suprasti, kad reikalinga teisės aktus suderinti ES. Ir dėl to mums tenka atsakomybė numatyti tokią teisinę sistemą, schemą, kuri užtikrintų tinkamą apsaugą E, pažydžiamiems asmenims. 2008 metais Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kur reikalaujama, kad Europos komisija pateiktų tiesiekros pasiūlymą, kurio būtų galima sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir pagerinti sprendimų įgyvendinimą susijusių su pažeidžiamais asmenimis. Kol kas komisija nepateikė jokio pasiūlymo. Ir aš siūlau darbinį dokumentą, kuris yra tik tai pagrindas pamastymams ir aš norėčiau išklausyti jūsų nuomonės ir tikiuosi jūsų bendradarbiavimo tobulinant šį dokumentą. Reikalingi e, teisiniai dokumentai, kurie užtikrintų tarp valstybinių bilin, bylų įgyvendinimą. Apie 20 valstybių yra dabar pasirašysius tokį dokumentą, tačiau uh, Tai yra Vokietija, Austrija, Junktinė karalystė, e, išskirius tik tai Škotija, Suomija, Čekija, Estija, Prancūzija ir prieš kelias dienas Monakas pasirašė šį dokumentą, bet dėja tai nėra pakankamas skaičius valstybių, kad būtų galima jį tinkamai įgyvendinti. Taigi reikia skubiai paraginti kiek įmanoma tas valstybės narės, kurios dar nėra ratifikavusi ratifikuoti Hagos konvenciją, kuri būtų svarbus teisinis subalansuotas pagrindas, aiškus ir tikslus. Labai svarbu, kad kuo galima daugiau valstybių narių, narių įgyvendintų um, Hagos konvencijos nuostatą savo nacionalinėse, nacionaliniuose teisės aktuose. Mes Prancūzijoje atlikome atitinkamą teisės aktų reformą šioje srityje. Aš pati esu rūpinusis tokiais pažeidžiamais asmenimis, tai puikiai žinau, kokia yra situacija, taigi mums reikalingas tikras teisinis dokumentas, teisinė sistema ES, kad būtų galima perkelti Hagos konvenciją, kad būtų galima įgyvendinti sprendimus susijusius su saugusiais žmonėmis ir jų apsauga jiems esant pažeidžiamiems. Taigi mes pirmenybę teiktumėme reglamentui, o ne direktyvai bet aš žinau, kad nebūtinai e, mano balsas bus išgirstas šiuo atveju ir mes manome, kad e, toks reglamentas būtų, būtų labai svarbus, jeigu mes norime atsižvelgti į kiekvienos mens laisvę ir orumą. Hagos e, konvencija įgyvendinama Prancūzijoje pagal labai aiškę teisinę sistemą, kuri buvo reformuota 2007 metais. Tai reiškia, kad visi asmenys gali rinktis kelias, al... kelias alternatyvas pasirinkti asmenys, kurie gali jais pasirūpinti ištikus nelaimiai. Tokia priemonė e, yra leidžia užtikrinti apsaugą tokiems asmenims, kurie, kuriems reikalinga pagalba. Nes iš tiesų tai gali paliesti bet kurį iš mūsų, kai žmogus nepraranda savo gebėjimus ir pajėgumus. Taigi labai svarbu užtikrinti tinkamas apsaugos priemonės ir numatyti ir kuo galima geriau užtikrinti žmogaus orumą ir galimybę rinktis. Taigi Labai svarbu, kad ES valstybės galėtų pritaikyti tas nuostatas, kalbant apie asmenys, kurie yra e, saugę ir tampa pažeidžiami. Taigi aš labai norėčiau, kad ES greičiau išspręstų tarp valstybinių e, tarpvalstinio paveldėjimo e, teisės problemas, kad šis klausimas taip pat galėtų būti kuo galima greičiau išspręstas. Dėkoju. Thank you very much, Mr. K. Ačiū labai. Panas Kasto, prašau. Ačiū labai. Ačiū už parengto dokumento pristatymą. Na ir norėčiau daugiau dėmesio skirti štai kokiam klausimui. Kai kalbame apie suaugusiųjų asmenų pažeidžiamumą, man atrodo, kad labai svarbu atsižvelgti į demokratinius pokyčius, į visuomenės pokyčius, į senėjančią visuomenę. Na ir turime visi suvokti, kad e, ateityje e, pagyvenusių asmenų skaičius auks dramatiškai. Tai reiškia, kad bus dar daugiau pažeidžiamų žmonių. Na ir Europos Sąjungoje e, sen, senėjanti visuomenė yra didžiulė problema, tačiau reikia užtikrinti, kad žmogiškasis orumas, autonomija liktų svarbus elementai, kurie būtų gerbiami. Tačiau klausimas štai koks, kaip būtų galima sukurti tokį europinį teisinį kontekstą, kad e, e, vyresnė amžiaus žmonės, kurie turi tam tikrų negalių, fizinių ar psichinių, ir toliau galėtų e, išlaikyti savo orumą ir teisės. Ponas Negresku, prašau. Ačiū. Pritariu pranešėjai ir suprantu, kad labai svarbu surasti uh, E, sprendimą tos su pažydžiamais asmenimis susijusios problemos, tačiau 2008 metais Europos parlamentas jau buvo atkreipęs komisijos dėmesį į šią problemą, dėja daugiau nieko nebuvo padaryta ir nebuvo imtasi jokių žingsnių, kad būtų pagerintas tokių asmenų gyvenimas. Na ir mes matome keletą pagrindinių problemų susijusių su pagyvenusiais asmenimis. E, naudojamos apibrieštis e, skirtingų valstybių narių dėje ne visada yra vienodos ir man atrodo, kad pirmiausia nuo to reikėtų pradėti, nuo bendro apibriešių sąrašo taip pat. Mm, yra tam tikros susijusios savokos kaip mm, E, gyvenamoji vieta, asmenų apsauga ir taip toliau. Visos tos savokos skirtingose valstybėse narėse taip pat nevienodai apibrėžiamos ir aiškinamos. Ir reikia pripažinti, kad e, šiame pranešime kalbama apie tokį intensyvesnį valstybių narių dialogą siekiant e, tokių svarbių teisinių terminų suvienodinimo. Taip pat norėčiau paminėti, kad kadangi neturime bendrų apibriešių, mm, tai gali įtakoti papildomus kaštus ES ir valstybėms narėms. Ir manau, kad tai reikėtų aiškiau pasakyti, nes neretai, kai kalbame apie e, tokias savokas, tokias apibrištis, mes tarsi pamirštame, kad mm, dėl to ne tik kyla problemų, bet ir e, kyla nereikalingų išlaidų grėsmė ir Manau, tai taip pat turėtų e, tapti tam tikrą paskatą valstybėms narėms siekiant bendrų tokio tipo apibriešių parengimo. Norėčiau dar vieną dalyką pasakyti. Manau, kad ir man ir kolegoms yra gana aišku, jog svarbu rasti geriausią sprendimą susijusi su pažeidžiamų saugusių asmenų apsauga Na ir jeigu jau kalbame apie tos pagyvenusius asmenys ar turinčius negalę asmenys, taip, suprantu, kad abi šios grupės nusipelno specialios pagalbos, paramos ir ES tikrai turėtų dėti visas reikalingas pastangas, kad būtų užtikrinta ta apsauga. Ačiū labai, ponė Komodinė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Beržeron už puikiai parengtą darbo dokumentą turiu vis dėlto keletą pastabėlių ir keletą minčių, kuriomis norėčiau pasidalinti, susipažinusi su tuo e, darbo dokumentu. Akivaizdu, kad bendra sistema skirta e, saugusio asmenų apsaugai tarp valstybinių mastų e, yra susijęs su apsaugos įgyvendinimu ir taip pat susijęs su e, pilnu pilietiniu teisiu panaudojimu. Na ir dažniausiai be abejo tai yra susiję su pagyvenusiais asmenėmis, kurie galbūt e, pensinį amžių leidžia kitoje e, valstybėje narėje ir jie taip pat susiduria su didesnė lygų e, rizika bei galimybė tapti e, teisiškai neveiksnus. neveiksnus. Na ir pirmiausia, reikia kalbėti apie tai, kaip konkrečiai būtų galima apibriežti pažeidžiamumą ir kokiais kriterijais bus vadovaujamasi. Juk pažeidžiamumas nėra susijęs vien tik su teisiniu neveiksnumu, tačiau tai yra susiję ir su tuo, kad civilinės teisės principai valstybėse narėse dėja yra nevienodi. Tad reikia aiškiai apibriežti, apie kokį pažeidžiamumą mes kalbame ir kokia yra mūsų darbo apriptis, ar mes norime e, kažkokių tai bendrų apibriešių, e, Ar norime tokios sistemos, kuri tiesiog siūlytų apsaugą tiems asmenims, kurie yra laikomi teisiškai neveiksniais, mm, kai gyvena kitoje valstybėje narėje. Arba jeigu tiesiog pasinaudoja judėjimo laisvę yra persikėlę trumpesniam ar ilgesniam laikui į kitą šalį. Na ir e, Kalbant apie skirtumus tarp valstybių narių, pirmiausia į tai reikia atsižvelgti, atsižvelgti tas skirtingas teisinės sistemas ir pažiūrėti, e, kur ribas galbūt reikėtų šiek tiek pastumti. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse m, mm, e, trūksta e, galimybių paskirti įgaliotai į asmenį ar globėją, e, numatant galimą negalę ateityje. Taip pat E, yra ir problemų susijusių su medicininių paslaugų teikimu. Ir jeigu asmo nebeturi galimybės išreikšti savo valios, e, e, kyla nemažai teisinių sunkumų. Taip pat skiriasi procedūros susijusios su oficialių globėjų paskirimu, tačiau aš tikiuosi, kad mes rasime tinkamas formuluotės ir uh, E, tinkamą e, dokumento dėstymą. Na ir jau kalbėjau apie tuos skirtumus tarp valstybių narių susijusius su e, viešąją politiką, tačiau kartais tiesiog ne, nenorima suderinti visų tų procedūrų susijusių su, susij, su tomis procedūromis, nes tai atrodo nepriimtina. Tad reikėtų išsiaiškinti, kokie veiksmai būtų e, tinkami ir kokie sprendimai, pavyzdžiui, nutraukti gyvybę po nelaimingo atsitikimo ar sprendimai susiję e, su e, teikiamu gydimu. Reikia nuspręsti, kurie iš jų, kuriems iš jų gali būti nustatyti bendri minimalūs reikalavimai ir procedūros. Labai svarbu, kad būtų e, tokios taisyklės, kurios užtikrintų pakankamą pasikeimą taisyklėmis skirtingose valstybėse narėse ir kad būtų supaprastintas pripažinimas. Ir man atrodo, kad pane Beržeron e, teisingai paminėjo, kad Hagos konvencija yra toks pamatinis dokumentas. Ir man atrodo, kad ji teisingai kalba apie tos probleminius aspektus susijusius su e, geresniu, geresnė e, pažydžiamų saugusiųjų asmenų apsauga. E, skirtingose valstybėse narėse. Man atrodo, kad reikia mm, e, siekti ne tik konvencijoje numatytų tikslų, tačiau ir juos viršyti. Ir reikia užtikrinti, kad skirtingos teisinės sistemos, taikomi teisės aktai, taikomos priemonės būtų kiek įmano labiau suderintos. Labai svarbu išvengti ir nereikalingo konfliktų susijusiu su e, pažeidžiamų asmenų apsauga. Jeigu norime tokių bendrų minimalių standartų, e, labai svarbu pirmiausiai įvertinti skirtumus esančius tarp valstybių narių. Na ir prieš e, nuspręsdami, ar reikėtų direktyvos ar reglamento, pirmiausia, turime išsiaiškinti visus tos probleminius aspektus, kuriuos minėjau. Na ir kaip jau sakiau, tai yra svarbus procesas, jis turėtų palengvinti judėjimo laisvę ES piliečiams. Na ir nebejotinai laukiu tolesnio bendro darbo su ponia Beržeron bei kitais kolegomis. Ačiū, ponas Lepreton, prašau. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, reikia saugoti pažeidžiamus asmenis tarp valstybinį mastų ir e, šitas pranešimas turi stengiasi išspręsti šitą klausimą, bet aš nesu, nesutinku su išvada, nes mano nuomonė tikras sprendimas, protingiausias sprendimas tai yra skatinti valstybės narės skatinti e, pasirašyti Hagos konvenciją e, ir tai yra tikrai geros kokybės tekstas ir jis numato tinkamus e, teismus, kurie pavyzdžiui, valstybės, gyvenimo valstybės narės teismus ir taip pat numato labai aiškiai globą ir apsaugą ir taip pat nu, patiksina negalios tygį ir, pavyzdžiui, Prancūzijoje tai galioja ir teisės aktas, 7 metais sukurtas, parengtas teisės aktas ir au, autorė e, kalba apie šitą teisės aktą, o šį taikiu praktikoje, tai tikrai tinkamas teisės ir tai reikėtų perskaityti dar kartą Hagos konvenciją ir ją remtis. Tai aš tikrai e, skatinu valstybės narės pasirašyti šitą teisės aktą, pripažinti teisės aktą ir taip pat Nei reglamentai, nei, nei direktyvos to nenumato, bet čia kalbam apie labai jautrius klausimus ir tikrai reikėtų leisti valstybėms narėms pat, tam tikrą veiksmų laisvę ir gerbti jų suverenumą. Ir aš baigsiu, kad man argumentas, kuris atrodo keistas, tai yra finansinis argumentas ir teigia, kad mm, tokius teisės aktų taikymas kainuotų 7 e, milijonus eurų per metus, na, bet tai e, kalbama apie e, asmenų apsaugą ir toks finansinis argumentas, tai man atrodo absurdiška, čia kalbam apie politinį klausimą, bet ne finansinį. Merci, euh, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu prancūziškai, panašu, kad tai yra populiariausia kalba šiandieną. Aš dabar kalbu iš karto po pono Lebreton, bet natūralu, kad aš nepritariu tam, ką jisai sako. Tai net nėra jokių abejonių. Aš nepritariu jo pastaboms ir aš norėčiau visapusišką paramą išsakyti ponios Beržeron atliktam darbui, nes pirmiausia, aš visiškai pritariu tam, ką, ką ji parašė šiame dokumente. Uh, Ir priešingai nei ponas Lebreton, aš manau, kad mes turėtumėme siekti harmonizavimo ir siekti bendrų teisės aktų šioje srityje, ar tai būtų reglamentas ar galiausiai direktyva, nes mes kalbame apie socialinę Europą. Mes čia kalbame apie gynybą, apsaugą, labiausiai pažeidžiamų silpniausiųjų apsaugą. Ir tai yra Europos misija, siekis, kurį mes dažnai pamirštame dėl to, kad daugiau dėmesio skiriame ekonominėms jėgoms ir finansams. Taigi, kalba eina apie esminius kertinius dalykus ir aš norėčiau išsakyti visapusišką paramą, ponė Beržeron. Thank you very much. And finally, uh, Mrs. Deluca. Uh, Ačiū dabar žodis poniai Delukai. Jie atstovauja komisiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes taip pat norėtume padėkoti pranešėjai. Pirmininkas prašo kalbėti į mikrofoną. Yes, thank you. Uh, I would like also... Taigi, ačiū dar kartą. Dėkoju pranešėjai už tokį išsamų dokumentą, kuriame atspindėtos pagrindinės problemos. Kalbama apie tai, kad trūksta e, išsamaus tarp valstybinio reglamento reglamentuojančio šią svarbę sritį. Na ir norėčiau pasakyti, kad komisija be abejo puikiai e, žino apie e, Europos parlamento 2008 metais parengtą rezoliuciją. Komisija savo darbe e, į tai tikrai atsižvelgia. Ir taip pat norėčiau priminti, kad rezoliucijoje komisija buvo raginama pateikti teisėkuros iniciatyvą, e, kai tik bus surinkta pakankamai patirties e, susijusios su tuo aštuonių e, konvencijų veikimu ir taikymu. Tačiau tai dar kol kas nenutiko. Taip, komisija visada skatindavo valstybės norės ratifikuoti konvencijas ir taip pat visada siekia stebėti jų įgyvendinimą. Na ir 2010, 2014, 2015 metais e, buvome išplatinę klausimyną e, valstybėms narėms, ten buvo pateikta keletas klausimų susijusių su praktiniu Hagos konvencijos įgyvendinimu. Mm, ir kai kurios valstybės narės jau buvo ratifikavusios tą konvenciją, na, o kodėl kitos to nepadarė, taip pat bandėme išsiaiškinti klausimino pagalbą. Na ir e, tų konsultacijų rezultatus pateikėme ir pranešėjai. Na ir išvykusių konsultacijų akivaizdu, kad yra valstybių narių, kurios norėtų ratifikuoti konvenciją Jos analizuoja konvencijos nuostatas, na, o tos, kurios jau tai padarė, ratifikavo konvenciją, mano, kad tai yra e, puikus dokumentas, jos nemato kažkokių tai trūkumų, tačiau e, problemų kyla dėl to, kad trūksta patirties. E, Prancūzijoje buvo 24, Vokietija 21, Škotijoje vienas atvejis išanalizuotas ir akivaizdu, kad e, turint tik tiek mažai domenų, teisėjų kūros pasiūlymas iš komisijos pusės šiuo atveju e, nebūtų visiškai pagrystas. Na ir iki šioliai Mes, pavyzdžiui, finansavome specialų notarų e, gyvenančių ES interneto puslapį. E, tie asmenys dirba būtent su e, pažydžiamų saugusių asmenų apsauga. Ir ten yra pateikta informacija apie 22 valstybių narių nacionalinius teisės aktus skirtus suaugusių pažydžiamų asmenų apsaugai. Na, o šiemet mes ketiname išversti aiškinamąjį memorandumą Hagos konvencijos e, aiškinamąjį memorandumą dėl e, saugusių pažeidžiamų asmenų apsaugos. Na, kol kas dokumentas prieinamas tiek anglų ir prancūzų kalbomis. Na ir artimiausių metų civilinių klausimų tarybos darbo grupėje. E, gegužės mėnesį e, pasikonsultuosime su valstybėmis narėmis ir e, pabandysime įvertinti, kaip situacija pasikeitė nuo praėjusių metų, kaip įvykiai klostėsi po ratifikavimo ir pasiteirausime, ar valstybės narės turi kažkokios naujos informacijos. Na ir jau tada galėsime kažkaip labiau struktūruoti e, savo pamastymus šią temą ir galiu užtikrinti pranešėją, kad tikrai mm, atidžiai sekame šios klausimus. Tikrai tai darome bent jau nuo 2008 metų dar net prieš įsigaliojant konvencijai, nes konvencija įsigaliojo 2009 metų sausio pirmąją dieną. Tai tikrai dar tokia gana nauja konvencija ir atsižvelgianti tai, kad dar ne visos valstybės narės ją ratifikavo, tiesiog dar trūksta patirties, trūksta duomenų susijusių su jos taikymu ir veikimu. Bet kuriuo atveju manome, kad tai yra puikus dokumentas, puikiai konvencija. Ja taip vertina ir akademinė visuomenė, tad norėtume paraginti valstybės narės ratifikuoti tą konvenciją. Na, o jau mes tada savo ruoštų pažiūrėsime, ar būtų galima rasti kažkokių tai e, griežtesnių priemonių, na, ne tai, kad įpareigoti valstybės norės tačiau kažkaip tai mm, paskatinti ratifikuoti tą konvenciją. Ačiū. Na ir suteiksiu žodį poniai Beržeron. Dėkoju visiems, kurie pasisakė, ypatingai dėkoju ponui Duron, kuris labai teisingai akcentavo pačią problematiką. Europa buvo sukurta tam, kad palengvėtų europiečių gyvenimas, o netaptų sudėtingesnis. Ir yra manančių, kad reglamentai apsunkina europiečių gyvenimą. Yra įstatymų kurie, ir teisės aktų, kurie padeda žmonėms gyventi, ypatingai kalbant apie tokius pažeidžiamus asmenis. Taigi, tai nėra jokių būdų politinis klausimas, bet kalbant apie tokius teisės aktus, mes turime atsisakyti politikos ir ne, nepaisant politinių įsitikinimų ir idėjų bandyti kažkaip bendrai išspręsti tą problemą ir aš visiškai pritariu e, kolegiai, kuri sakė, kad reikalinga kiek, įmano, kiek įmanoma bendresnis pažeidžiamų asmenų apibrėžimas. Ir kalba eina, pažiūrėjau, Prancūzijoje apie tokius asmenys, kurie gali rūpinti savo turtų ar paveldėjimo teisę, kol, kol esi geros veikatos, pavyzdžiui, tu gali pasirinkti patikimą asmenį, kuris galės tave atstovauti ir pasirūpinti tavo turtų ir panašiai ateityje. Taigi man tokia Prancūzija yra sistema ir man atrodo yra visiškai primtina, reikia ją plačiau pritaikyti. Ir Hagos konvencija yra puikia priemonė. Problema ta, kad Hagos konvencija nėra ratifikuota visų šalių, kol ji nėra ratifikuota, ji negali būti įgyvendinama. Ir um, Hagos tarybos teisininkai, Hagos konvencijos tarybos teisininkai bijo, kad kol nėra įgyvendintas, um, įgyvendinta ši konvencija ir kartu su ponia Hautala mes susitikome su privatinės teisės tarybos atstovais Hagoje, kurie irgi išsakė su, su, išsakė susirūpinimą dėl to, kad Hagos konvencija nėra visur visapusiškai gyvendinta. Taigi mes iš tiesų norime tokio bendro ES teisės akto ir komisijos atstovė iš. Aš atsakysiu, kodėl tiek, daug tokių, tiek mažai tokių atvejų yra užfiksuota. Pavyzdžiui, pilietis iš Britanijos pervažiavo gyventi į Prancūziją Bretanę ir kai toks asmo tampa pažeidžiamas, grįžta namo, tarkim, ir niekas net nežino, kad tai yra pažeidžiamas asmuo, nes, tarkim, Prancūzija tai yra institucija, kuri rūpinasi tokiais žmonėmis, bet ta institucija nieko neįspėja to asmens gimtojoje šalyje, Didžiojo Britanijoje. Štai kur yra problema. Ir niekas tų žmogų galiausiai nesirūpina. Taigi aš manau, kad skubiai mes turime e, priimti tokį teisės aktą ir komisija turi suprasti, kas vyksta realybėje, nes tie asmenys, kurie pervažiuoja gyventi į kitą šalį, jie labiausiai susiduria su tokia problema, kai tampa pažydžiami. Pirmininkas dėkoju. Penktąjį darbo tvarkės klausimą jau aptarėme, dabar perėsime prie šeštojo. Tai yra darbinio dokumento svarstymas, kalba eina apie bendras minimales civilinės, civilinių bylų bendrus standartus, civilinės procedūros standartus. Tai yra klausimas ties, kurio dirba e, Europos Teisės institutas. Ir šis e, mūsų komitetas yra Europos Teisės instituto, institute turi stebėtojo statusą. Na ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui, ponui Radevui. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Man labai malonu šiandieną pristatyti darbinį dokumentą apie bendrus minimalius standartus civilinių bylų atveju civilinių procedūrų atveju. Tikslas yra apžvelgti ES teisės teisėkuros kompetenciją civilinių bylų srityje. Kaip žinote, eks, ekvacijo, ekvacijo principo panaikinimas e, reiškia, kad teismų institucijų bendradarbiavimas šioje srityje yra ypatingai svarbus. Teisiškai kalbant, abipusis pasitikėjimas reikštų, kad nacionalinės teismų sistemos ES laikytųsi tų pačių procedūrinių taisyklių tam, kad būtų užtikrinamos sąžiningos sąžiningas civilinių bylų svarstymas. Pasitikėjimas sukuria daugiau teisinio iškumo ir taip pat suteikia pakankamai stabilumo ir prognozajamumo piliečiams ir verslo įmonėms veikiančioms ES. Ir e, šis darbinis dokumentas, jame yra analizuojamas, analizuojamas teisinės pagrindas savo iniciatyvą parengti teisėkros pranešimą apie minimalius standartus civilinių procedūrų e, teisės srityje. Ir dauguma teisės aktų civilinių, civilinio proceso srityje yra susijęs su teisminio bendradarbiavimo, yra skirtingos neteisminio bendradarbiavimo teisės pagrindas. Yra kelios sutartys, kurios galėtų būti e, pranešimo teisinis pagrindas. Pirmiausiai 114 straipsnio bendrosios nuostatos, turiuomenį ES veikimo sutartį. Yra manoma, kad tai galėtų būti tinkamas pagrindas priimti teisės aktus, kurie būtų taikoma, taikomi tarp valstybinių pagrindų ir e, svarstant grinai nacionalinės bylas, turint omenyje, kad priemonės patvirtintos ES lygmenių, jų objektas būtų bendros rinkos funkcionavimo elementas. Taip pat yra ir 81 straipsnio nuostatos, kuriuose yra numatyta, kad Europos Sąjunga turi įgaliojimus stiprinti teismų bendradarbiavimą civilinėse bylose, kurios yra tarp valstybinio pagrindo. Ir tais atvejais, kai tarp valstybinis elementas turėtų būti interpretuojamas plačiau ir tai neturėtų būti laikoma tarp valstybinių ginčių ekvivalentu. Ir viena vertus mes galime šakinės priemonės patvirtinti pagal 114 straipsnį. Tokiu būdu turėtumėme daryti įtaką civilinio proceso elementams tam tikrose ES teisės aktų nuostatose. Taip pat galime pasitelkti ir horizontalėje priemonę ir suderinti nacionalinės civilinio proceso teisės, kai kalba eina apie tarpvalstybinį elementą. vietoj laisvai pasirenkamo, pasirenkamo instrumento, kai taisyklės būtų taikomos šalia nacionalinių taisyklių, harmonizavimo priemonės yra taikomos nacionaliniams civiliniams, nacionaliniams civiliniams procesams ir įpareigoja valstybės narės harmonizuoti savo nacionalinės taisyklės tam, kad būtų galima jas priderinti prie ES modelio. Kalbant hipotetiškai, yra dar ir trečias variantas – kadangi yra tam tikro persidengimo tarp tų dviejų straipsnių, kalbant apie civilinio proceso harmonizavimą, būtent tas trečiasis, tas yra reikalinga vidaus rinkos funkcionavimui, tačiau būtų taikoma tarp valstybinėms byloms. Tačiau joks teisėkuros aktas šioje srityje neturi dviejų teisinių pagrindų remiantis dviem straipsniais. Taigi, kolegos, aš manau, kad būtų priimtina kreiptis į Europos parlamento teisininkus, kad jie pateiktų savo išvadas dėl teisinio pagrindo ir kad jie kitą kartą, kai mes e, rengsime diskusijas apie tai, pristatytų savo nuomonę. Na, o dabar aš mielai išklausyčiau ir Europos komisijos nuomonės bei jūsų pastabų bei nuomonių. Diana Volis, kuri pirmininkauja Europos teisės institutui, šiandieną atvyko pas mus ir aš labai džiaugiuosi, kad ji apsilankė pas mus. Ačiū. Pirmininkas, prieš suteikdama žodį komisijai dar siūlyčiau suteikti žodį poniai Delbu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau irgi pritarti kolegai ponui Radebui ir pasakyti, kad šis dokumentas yra puikus, dokumentas, kuris yra pateiktas iš tiesų, yra puikus, kadangi yra pristatoma ES, ES kompetencija civilinio proceso srityje. Ir aš manau, kad šiandieną mes visi galime pritarti tam, kad reikia sustiprinti pasitikėjimą tarp valstybių narių teismų sistemų, jeigu mes tikrai norime užtikrinti laisvą teismų sprendimų judėjimą ir kad jis vyktų sklandžiai. Na, tas abipusis pasitikėjimas nėra įmanomas, jeigu nebūsime užtikrinti, kad teismų teisų būtų laikomasi visose e, valstybės narėse, teisė į, į, į gynybą, teisė į sąžiningą teismą ir panašiai, kad visos tas teisės būtų užtikrinamos vienodai. Na, nu, kalbant apie tokių principų perkelimą, čia jau atsiranda šiokių tokių sunkumų. Pirmiausiai, teisinio pagrindo klausimas kyla mm, ir jis nėra lengvas, jį nėra lengva atsakyti ir aš tikiuosi, kad per klausimus, kurie bus surenkti, mes gausime daugiau informacijos apie tai, nes yra Junktinės karalystės, Danijos, optauto klausimas. Tai dar apsunkina labiau situaciją ir taip pat kokio kokiu teisiniu keliu mes pasuksime, ar bus minimalios kokios tai taisyklės, standartai ir panašiai. Aš tikrai E, galiu atvirai pasakyti, jog siekčiau maksimalaus harmonizavimo šioje srityje, kiek įmanoma, ir aš norėčiau palinkėti visokiojopos sėkmės, bandant pasiekti gero rezultato. Taigi, aš mielai e, toliau bendradarbiausiu šiuo klausimu su pranešėju. Ačiū. Dėkui, dabar žodis Rozner e, komisijos atstovė. Atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, kad surengėte keitimąsi nuomonėmis šiuo labai svarbiu klausimu. Mes sveikiname Europos parlamento iniciatyvą numatyti bendrus minimalius standartus dėl procesinės tai civilinio proceso teisės ir mes sveikiname išsame analizę, kuri buvo pateikta darbinėme dokumente apie tai, koks galėtų būti pasirinktas teisinis pagrindas, siekiant gyventi iniciatyvą, nustatyti minimalius standartus civilinio proceso srityje. Mes suprantame, kad tai yra labai aktuolus klausimas, ne tik kalbant apie baudžiamasias bylas, bet ir civilinės bylas. Jeigu, pavyzdžiui, civilinės bylos nėra įgyvendinamos kitoje valstybėje narėje, taip dažniausiai atsitinka dėl to, kad kyla abejonių dėl skirtumų egzistuojančių valstybių narių civilinės, civilinio proceso teisėje. Ir tai yra labai svarbus komponentas siekiant visapusiško pasitikėjimo ir siekiant, e, tam, siekiant to, kad teisės erdvė tinkamai funkcionuotų ES. Taigi teisėjai turi pasitikėti teis, teismų sprendimais primtais kitoje šalyje. Ir tai buvo pabrėžta Teisingumas 2020 komisijos komunikate, kur konkrečiai kalbama apie dokumentų įteikimą ir įrodymų surinkimą ir taip pat siekiant užtikrinti, ko galima geresnį vaiko interesą šeimos teisės bylose. Ir taip pat čia yra numatytos įvairaus laipsnio procesinės teisės. Čia galiu paminėti reglamentą dėl dokumentų įteikimo, įrodymų surinkimo taip vadinamos europinės procedūros, nedideliai ieškiniai, mokėjimų orderis, bankų sąskaitų or, šaldimo orderis ir panašiai. Taip pat kitos procesinės teisės, kurios yra bendresnio pobūdžio, pavyzdžiui, Bruselis 1, Bruselis 2 reglamentai. Teisinis pagrindas, kuris yra naudojamas toms priemonėms, be jokios abejonės yra 81 ES veikimo starties straipsnis arba jo pirmtakas Europos bendrijos teikimo e, sutartyje 65 straipsnis. Tarpininkavimo ir teisinės pagalbos direktyvose kalbama apie tam tikrus civilinio proceso elementus tarp valstybinėse bylose, tai šeš, jo pagrindas yra 65 straipsnis. Ir kaip buvo teisingai paminėta darbinėme dokumente, kuris šiandien buvo pristatytas, tam tikri šakiniai teisės aktai susiję su civilinio proceso taisyklėmis, tokiamis kaip intelektinės nusavybės teisų direktyva, kovos su em, dominančia pozicija direktyva, tai yra susijęs su būtent šiuo 65 straipsniu. Tačiau šie teisės aktai siekia daugiau nei vien tik tai numatyta pagal civilinio proceso teisę. Darbinėme dokumente aiškiai paminėta, kad pats tinkamiausias teisinis pankrindas galimiems veiksmams šioje srityje galėtų būti nustatytas remiantis priemonės turiniu. Ir tam tikslui komisija neseniai ėmėsi konkrečių veiksmų, kalbant apie civilinį procesą. Dabar mes atliekame išsame teisinę paslaug, e, dokumentų teikimo analizę valstybėse narėse, mes bandome išsiaiškinti, kaip e, dokumentų teikimo direktyva yra taikoma valstybėse narėse ir kuriuose srityse reiktų imtis veiksmų europinių lygmenių. Pavyzdžiui, tarp valstybinių pagrindų, kada yra įteikiami dokumentai, čia yra tas rytis, kur naujasis, naujos ryšio technologijos gali būti panaudojamos, atsižvelgiant į teismo šalių interesus ir bilnėjimuose kaštų mažinimą. Ir komisija neseniai pradėjo tokią labai išsame studiją dėl nacionalinių civilinio proceso teisių. Tos studijos rezultatai ir parodys, ar ir kiek egzistuoja tų skirtumų nacionalinėse proces, proces, civilinio proceso teisės ir kiek tai trukdo užtikrinti laisvą teismo sprendimų judėjimą, cirkuliavimą, siekiant užtikrinti pasitikėjimą tarp valstybių narių teismų sistemų. Ir mes manome, kad bet koks įgyvendinimas ar Europos minimalių standartų įdėgymas privalo būti atliekamas visapusiškai atsižvelgiant į teisės skirtumus, teisinių tradicijų skirtumus valstybėse narėse ir siekiant naudos e, piliečiams ir įmonėms. Dėkoju. Well. Ačiū. Nematau daugiau norinčių pasakyti. Tai ar ponas Radėvas dar norėtų kažką pridurti? mėly kolegos. Dėkoju už išsakytas nuomonės. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Norėčiau padėkoti Europos komisijai už išsakytą poziciją šiuo klausimu. Aš be jokios abejonės apsvarstysiu jūsų mintis, kai renksiu pranešimo projektą. Kaip jūs žinote, minimalių standartų nustatymas yra ilgas procesas tai nėra vienalaikis veiksmas. Ir šiandieną mes tą procesą pradedame ir aš tikiuosi, kad mes visi galiausiai padirbėsime ir parengsime puikų pranešimą. Vis dar laukiame pridėtinės vertės ataskait e, pranešimo, kurį turėjo parengti parlamento tarnybos. Ir rugsėjo, e, atsiprašau, pavasarį surengsime seminarą šiuo klausimu. Ir aš tikiuosi, kad ta gauta papildoma informacija leis sukurti tokį dokumentą, kur bus e, suderinamos civilinio proceso teisės ES, tokiu būdu ES piliečiams bus lengviau, daugiau pasitikėjimo bus užtikrinta ir bus lengvesnis teismų sprendimų pripažinimas ir įgyvendinimas valstybėse narėse. Tai reikš vienodas procesinės teisės ir sąžiningą teismą. Dėkuoju. Ačiū. Ačiū. Kągi baigėme šeštąjį klausimą svarstyti, dabar septintasis Tai yra keitimasis nuomonėmis apie siūlomą teisėkros iniciatyvinį pranešimą apie tarp valstybinį įvaikinimų pripažinimą. Ir dabar žodis pranešėjai ponui Zviefkai. <coughs> Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad pereiname jau prie to tikrojo svarbiausio darbo etapo, tai yra teisės aktas dėl tarp valstybinio įvaikymo procedūros. Pradėsiu nuo to, kad praėjusiu metu pabaigoje, gruodžio pradžioje, surengėme e, seminarą, e, kuris skirtas tarp valstybiniam įvaikinimo aspektui. Ir nepaprastai įdomu buvo. E, ir aš dar daugiau sužinojau, negu, e, negu anksčiau buvau žinojau, koks jautrus, koks pažeidžiamas ir sudėtingas klausimas yra, kokia procedūra sudėtinga yra susijusi su įvaikinimu. Reikia atkreipti dėmesį į faktą, kad įvaikinimas e, iš esmės e, kaip, kaip tikslas, kaip, kaip esmė atsirado tam, kad būtų sukurtos tinkamos sąlygos vaiko augimui, gyvenimo e, sąlygų kūrimui, ne tam, kad, bet e, įvaikinimas ne, sukurtas ne dėl to, kad vaikų negalintis turėti Tai žmonės turėtų galimybę turėti vaiką. Kartais pasirodo atvirkščiai, bet mm, kartais atrodo, kad tėvų pasitenkinimas yra svarbesnis negu vaiko gerovė, apie kurią kartais užmirštama. Dėl to e, reikia atkurti tikrai šitos situacijos vaizdą. Ekspertai, kuriuos pakvietėme į mūsų seminarą, mums mm, apibūdino labai didelę problemą, tos problemas mastą, kuri yra susijusi su į, tarp valstybinių mastų, nes vaikinimas yra e, tarp valstybinis ir e, šiek tiek gaila, kad mūsų dalyvių buvo labai mažiau, mažai ir e, buvo pakviesta ir, ir komisijos atstovai ir mes turim pripažinti, kad iš tos patirties, iš tų klausimų, kurie buvo paliesti, aš daug sužinojau ir pasinaudosiu šitomis žiniomis savo rengiamame teisės akte, tai taigi jūs irgi turėsit galimybę susipažinti su tomis problemomis, apie kurias kalbėjo ekspertai. Na, e, kai dėl tarptautinių vaikinimo problemų Europos Sąjungoje, dėl tų problemų esmės, aš norėčiau pasakyti, pa, norėčiau, kad tas teisės aktas būtų padalintas į dalis. Dėl to, kad turime mokėti atskirti tuos elementus, kurie yra teisiniai, kurie yra Europos Sąjungos kompetencija ir tie, kurie yra neteisiniai e, mūsų nuomonė, nes čia kokie kam priklauso kompetencija. Ir čia yra labai svarbu, kad apie juos reikia kalbėti ir mm, siekti tas problemas išspręsti. Taigi pirmoji teisės aktų dalis būtų mm, teisinė ir, ir ji būtų skirta tam, kad būtų pripažinti e, įvaikinimai valstybėje narėje tais atvejais, kai vaikas yra įvaikintas e, pagal nacionalinę sistemą ir po kiek laiko tėvai nusprendžia palikti savo e, nuolatinę gyvenamąją vietą ir persikelti į kitą valstybę narę. Būtų galima pasakyti, kad čia nėra jokios problemos, tai čia tai viskas turėtų vykti automatiškai, tai jeigu yra įvyks, įvaikinimas pagal valstybės sistemą, tai kitos valstybės narės turi automatiškai pripažinti šitą įvaikinimą, kaip ir yra e, įvaikinimo atveju pagal Hagos konvenciją. Tačiau, kaip visada tokio pobūdžio situacijose iškyla tam tikra problema ar kelias netgi problemos, e, su kuriomis mes susidurėme, dėl to negalime jų atmesti ir nepažvelgti jas giliau. Dėl ko? Dėl to, kad iš esmės dabar neturime ir turbūt niekada neturėsime vieningos vienodos šeimos apibriešties. Niekada neturėsime bendro vienodo po, požiūrio, aš taip įtariu, dėl to, kaip apibriežti asmenis, kurie, kurie yra įgalioti e, įvaikinti, turi teisę įvaikinti vaiką. Ir tai rodo, kad toks automatinis požiūris iš tą klausimą čia yra neįmanomas. Dėl to ir svarstau ir galvoju, ar nevertėtų taikyti viešosios tvarkos klausimą ir apibriežti ir kaip tas apibrištis, kurios yra Briselis 2 reglamente, tai yra ir taip pat ir e, Roma 3 reglamentas. Dėl ko tai yra svarbu? Dėl to, kad jeigu mes turimsim tas nuostatas, dėl, dėl tą savoką, viešosios tvarkos savoką, tai visų pirma, e, tai leis valstybėms narėms išlaikyti savo tradiciją arba tradicinį požiūrį į šeimos teisę kuri, kaip žinote, yra labai skirtinga įvairiose valstybėse narėse ir tai taip pat leistų pabrėžti ir subsidiarumo principą ir, ir, ir esmę. Tai toks būtų mano požiūris ir toks būtų mano pasiūlymas. Antroji dalis, tai jau netiek neteisinė dalis, tai turėtų taikyti platesnį požiūrį į įvairias problemas, kurios yra susijusias su tarptautiniu tarptautinėmis įvaikinimo problemomis. Ir šitą dalį aš irgi norėčiau e, suskirstyti į kelius poskirius. Ir pagrindinės e, taisyklės arba nuostatos na, požiūris gal iš tikrųjų, kurį jau minėjau anksčiau, yra nediskutuojamas. Tai reiškia, kad pagrindinis elementas, kuris visais atvejais ar teisėkuros atvejais turėtų mums būti svarbiausias kai aiškinamės klausimus susijusius su vaikais, tai pagrindinis dalykas, pagrindinė taisyklė ir principas yra vaiko gerovė. Čia tikriausiai niekas neturi net mažiausių bejonių. Kaip sakiau, įvaikinimas, įvaikinimo sistema arba įvaikinimo institucija buvo numatyta tam, kad būtų galima sukurti e, tinkamas gyvenimo ir augimo sąlygas vaikui, bet E, tai ir sąlygos nepriklausančios nuo vaiko. Ir e, tais atvejais, kai vaikas negali gyventi ir aukti savo biologinėje šeimoje. Tai iš esmės yra labai sunkus klausimas, sunku priimti. Ir tai turėtų užtikrinti normal, normalų vystimąsi kiekvienam vaikui. Dėl to įvaikinimo klausimų negalima traktuoti taip e, vienodai e, konvejerio principų, bet kiekvieną klausimą reikėtų spręsti individualiai, taikyti individualų požiūrį. Turim prisiminti, kad vaikas nėra kažkieno nusavybė. Vaikas yra asmuo, ir dėl to jį reikėtų traktuoti kaip asmenį. Ir dėl to sunku įsivaizduoti, kad vaikas netektų galimybės būti išklausytų arba išsakyti, nebūtų, neturėtų galimybės išsakyti savo požiūrį vaikinimo procedūrai. Vienas iš e, ekspertų netgi prisiminė, kuris vaikas netgi dar nemoka daugelio savokų, nesupranta daugelio savokų ir nemoka tai išreikšti e, žodžiais, bet daug ką parodo e, savo elgesiu, reikia tik tai pastebėti vaiką. Ir šitos elementus reikia atsižvelgti įvaikinimo procese. Ir taip pat manau, kad esminis klausimas yra buvimo vieta neturėtų būti svarbiausia e, ir neturėtų būti svarbesnė už kraujo ryšius. Kartais atsitinka, kad vaikas yra, e, neturi tėvų, kurie, pavyzdžiui, žuvo, pateko į kalėjimą, neteko tėvų teisių ir jisai yra savo, savo šalyje, bet, pažiūrėjau, kitame, kitoje valstybė narėje gyvena senelė arba teta, dėdė, kurie būtų natūraliai, natūralus asmenys, kurie priimtų um, vaiką ir jį galėtų įvaikinti. Tai čia labai reikia protingai pasverti. Ir, kaip sakiau, na, tai vėlgi toksai požiūris, kad, na, jeigu jau yra mano šaly, tai mano vaikas turėtų būti naujų, užtikrinti naują ateitį, būti talentų mano šalyje, ne, ne siūsti vaiko į kitą valstybę narę, bet vaiko gerovė yra svarbiausia ir vaiko gerovė turėtų būti pirmoji vietoje. Taip pat, kaip ir pagrindas, mums turėtų būti e, argumentas arba teiginys, kad negalima leisti vaiką įvaikinti tol, kol teismas nenuspręs ir nepriims e, galutinio sprendimo dėl to, kad būtų atimtos tėvystės teisės iš e, biologinių tėvų, bet, kaip sakiau, tokie atvejai pasitaiko ir reikia juos, apie juos pagalvoti. Toliau kitose dalyse aš norėčiau sutelkti dėmesį į to, kaip funkcionuoja sistema, kuri yra sukurta remiantis Hagos konvencija 93 metų apie vaikų apsaugą ir bendradarbiavimą tarptinės pagalbos teikimo srityje. Reikia pažiūrėti, kaip šita sistema veikia ir konvencija šiandien yra galiojanti daugelį pasaulio šalių. Dėl to yra labai įdomu ir žinoti patirtį, žinoti apie tas problemas, taikant šitą konvenciją atsiradusias ir taip pat pasinaudoti tuo, tai, tomis žiniomis mūsų teisėkuros darbe. Taip pat siūlyčiau, kad tai turėtų būti tarp valstybinis bendradarbiavimas ir tarp ES valstybių narių, nes čia vėlgi nėra nieko neįprasto ir nėra, nėra labai geras bendradarbiavimas, kaip, pavyzdžiui, bendradarbiaujant institucijas, kurios yra atsakingos už vaiko teisų apsaugą. Tai yra arba, pavyzdžiui, e, vaikų teisų apsaugos atstovai, kai kuriuose valstybėse narėse netgi tokių nėra institucijų, tai reikėtų paskirti atsakingas institucijas už vaiko gerovę. Tai vėlgi ir mokymų klausimas. Ir taip pat, kaip ir šiandien kalbėjome apie teisėjų mokymą ryte, kad tai būtų asmenys parengti ir, mm, ir turintis žinių ir, ir kurie turėtų platų požiūrį ir žinotų, kaip atrodo teisės situacija ir vaikinimo teisės situacija e, įvairiose valstybėse narėse Europos Sąjungoje. Ir iš to, ką jau sakiau, galite daryti išvadą, kad pavadinimas, kurį turim šiandien e, šiam teisės aktui, ne iki galo atspindi mastą, nes dabar kalbam apie tarpvalstybinį vaikinimo pripažinimą. O čia atsiranda įvairius kiti elementai. Dėl to aš siūlyčiau, kad mes pakeistume šitą pavadinimą, tai yra tarpvalstybiniai įvaikinimo procedūros aspektų, aspektai. Ir aš koordinatorius pakviesiu, paprašysiu, kad jie pagalvotų, koks pavadinimas tinkamiausias būtų. Ir nuo dabar aš esu, aišku, atviras, esu pasirengęs e, išklausyti pastabas ir e, šešėlinių pranešėjų kolegų, visų, kurie bus e, susidomėję renkti šią darbą ir labai nepaprastai įdomų teisės aktų. Aš turiu pasakyti, kad planuojame dirbti taip iki kovo vidurio, balandžio mėnesio, bet šiaip tai galėčiau patikti šitą e, dokumentą e, tik tai ko gero gegužės mėnesį, nes balandžio mėnesį, nes nebūsiu komisijos posėdėje dėl to, kad e, su parlamento nariais būsiu išvykęs. Taigi dokumentas bus prieinamas, ties jau galima bus dirbti, o balsavimas vyks dar iki e, atostogų, taigi e, pateikti pateikti terminal, pateikimus terminas yra, nėra labai ilgas, bet taigi anksčiau bus e, parengtas dokumentas, bus galime jam jį parengti, pateikti pateikimus ir e, tikiuosi, kad mes iki atostogų šitą darbą užbaigsim. Taigi labai ačiū. Thank you very much, Mr. Buda. Jų ponia Buda. Ačiū. Aš norėčiau pasveikinti kolegą pateikų šį pristatymą. Aš tikrai nepavydžiu jam e, jo darbo, nes iš ties yra labai sudėtingas klausimas. Ir visuomet taip nutinka, kai kalba eina apie vaikus ar kai kalbame apie įvaikinimus. Žinoma, kai kalbame apie įvaikinimus, visuomet turime pirmiausia atkreipdėmėsi į geriausius vaiko interesus. Tačiau labai svarbu suprasti, ką reiškia tie geriausi vaiko interesai. Nes jeigu mes tik tai manysime, kad vaikui reikia būsto, namų ir jeigu ignoruosime galimybę, kad galime, kalba gali eiti apie vaikus, kurie yra įvaikinti šeimų, kurios kurios, kurios nėra vyras ir moteris, nes, kaip žinote, dabar Rumunijoje mes pripažįstame tik tai santoką tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties santokų nepripažįstame. Ir mano nuomonė tai yra ta pagrindinė raudonoji gyja, kurią reiks apginti. Nes jeigu kalbame apie šį aspektą, tai turime būti labai sargus, nes yra valstybių, kur šeima yra apibrėžiama kitaip. Ir reikia numatyti galimybę, kad, tarkim, vaikas gali būti įvaikinamas kitoje šalyje, kur leidžiamos yra tos pačios lyties santokos. Ir kas nutiks, jeigu ta šeima, tarkim, iširs, tada reiks išsiaiškinti, ką daryti su tuo vaiku, su kuo pasiliks vaikas, ar vaikas sugrįš į savo gimtąją šalį, uh, ar tas vaikas tuo met bus įvaikinamas kitos tos pačios lyties šeimos, tai yra prioritetinis klausimas, kurį turime išaiškinti. Taip pat turime sukurti mechanizmus, kurie leistų stebėti, kaip vyksta vaiko evoliucija įvaikintoje šeimoje, nes valdžios institucijos to šalies, kur vaikas buvo gimęs, kur yra gimęs, turi turėti galimybę stebėti vaiko e, evoliuciją, vystimasi įvaikintoje šeimoje, kur yra kitoje valstybėje narėje. Tai yra geriausio vaiko intereso gynimas. Ir tiek būtų mano ruoštų, nors turėčiau pasakyti dar daugiau. Ir tikrai labai laukiu e, darbo tolesnio e, su jūsų pateikta medžiaga. Ačiū, ponė Rozier. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip pranešėjas minėjo, mes turime suprasti, kad ir labai sudėtinga, kai kalba eina apie mm, tarpvalstybinės e, šeimas, nesvarbu, kuriame e, komitete dirbtumėme, ar peticijų komitete, ar kitur, daug susi, su, su, su, tenka susidurti su tokiomis situacijomis ir tokiomis, tokiais ginčiais ir bylomis. Taigi, valstybėse narėse, aišku, situacija yra labai labai skirtinga. Ir aš manau, kad e, turintai omenyje mes, aišku, norime, kad ES galėtų daugiau dalyvauti sprendžiant tokias, tokius klausimus. E, nes čia ir pilietybės elementas yra svarbus, už ką atsakinga ir ES. Ir iš tiesų matome, kad tokiais atvejais kyla labai skausmingų padarinių. Ir mano manimu, ES iniciatyva, tiesiog iniciatyva šioje srityje būtų sveikintinas dalykas. Pirmiausia, kad geriau apgintumėme vaikus, tai yra pirminis mūsų tikslas išvengti galimų problemų ir parengti aišku teisės aktus dėl tarp valstybinių įvaikinimų. Tačiau ES iniciatyva šioje srityje galėtų užtikrinti didesnį dar, darnumą ir teisinį aiškumą, nes paradoksas yra tas, kad uh, įvaikinimai, pavyzdžiui, pagal Hagos konvenciją. Čia yra, jau yra numatytas įvaikinimų tarpvalstybinis elementas ir tai pripažįstama automatiškai, jeigu kita valstybė narė yra pripažinusi ir ratifikavusi Hagos konvenciją. Taigi, šia prasme, čia galime įsivaizduoti, kad šioje srityje galėtų tikrai įsitraukti ir Europos Sąjunga ir numatyti tam tikras garantijas, atsižiūrint tai, kas jau yra padaryta Hagos konvencijoje, kad, aišku, pirmiausia, pir, svarbiausia vaiko interesai būtų ginami ir, ir panašiai. Ir taip pat, kad būtų numato, numatytos nu, numatyti minimalus reikalavimai, kai kalbama apie įvaikintojų e, požiūrį ir panašiai, kad būtų užkirstas kelias e, piknaudžiavimui ir panašiai. Taigi, e, Yra daug įvairių čia galimybių, pirmiausia, užtikrinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir, aišku, labai svarbu, kad kiekviena valstybė narė, aišku, išsaugotų savo teisės aktus, nes yra tokių paprastų eilinių klausimų, kurie galėtų likti nacionalinės teisės kompetencijoje. Ir dėl įvaikinimo bylų pripažinimo ir panašiai. Mes manome, kad iš tiesų tai palengvintų mūsų piliečių gyvenimą, nes labai dažnai matome, kad įvaikinimo bylų sprendimai nėra pripažįstami kitoje šalyje, tarkim, ir, ir tai dėl to kila daug sunkumų. Taigi aš linkiu sėkmės pranešėjų. Thank you, Mr. Radev. Dėkuoju, ponė Radev. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau padėkoti pranešėjui už jau atliktą darbą e, šitoj labai svarbiau ir sunkioj srity. Ir aš manau, kad šiuo požiūriu mes pasieksim pusiausvyrą tarp griežtai teisinio aspektų ir žmogiškojo elemento. Tai yra tokia. Svarbiausia yra vaiko interesai. Ir norėčiau pasbėdėmėsi, kad ir valstybiniai vaikinimai, ypač jungtinėje karalystėje, pagal jungtinės karalystės tvarka vaikai gali būti įvaikinami be jų biologinių tėvų sutikimo. Ir jungtinėje karalystėje yra e, siekiamas pagreitinti vaikinimo procesą ir yra daug vaikų kurie gaunami, taip sakant, be biologinių tėvų leidimo iš 6-5 e, e, tūkstančių e, įvaikinimų. Praėjusiais metais Britanijoje 95 procentai vyko be biologinių tėvų sutikimo ir tai yra tokia iškreipta praktika, kuri sukelia verslo interesus ir tai vargu ar atitinka geriausius vaikų interesus ką mes ketiname daryti šitoje srityje, tai labai svarbu atsižvelgti į e, rengiamą pasiūlymą, kad būtų pakeistas Bruselis 2A reglamentas. Mes turim dirbti greitai tam, kad apgintume vaikus, jų likimą ir šie, jų šeimas. Pripažįstant tarptautinius įvaikinimus, kas yra svarbiausia, tai didesnis pasitikėjimas tarp valstybių narių. Ir dėl to dalinimasis informacija, bendradarbiavimas tarp e, valstybių narių institucijų ir pagal 50, pagal, pagal 56 straipsnį yra privalomas tarptautinių vaikinimo atvejais. Taip pat reikėtų pagalvoti apie 15 straipsnio pakeitimą, ypač atsižvelgiant į vaiko gyvenamąją vietą. Ir čia visi žinome ir galvojame apie vaiko interesus, dėl to mes turėtume teikti pirmenybę į vaikinimo, į vaikų kad vaiką veikintų giminaičiai, nesvarbu, kokia būtų vaiko gyvenamoji vieta ir ypač tai svarbu kūdikių ir mažų vaikų atveju. Labai ačiū. Ar ponė Dėluka iš komisijos norėtų pasisakyti? E, e, Dėkuoju, pirmininkė. Norėtume padėkoti ir ponui Cvievka už jo būsimo pranešimo pristatymą, norime pasakyti, kad problema, kai yra nepakankama nepakankama pripažinimo procedūra yra problema, apie kurią komisija gerai žino. Noriu priminti, kad jau 2009 metais komisija surengė Europos taryboje bendrą konferenciją Strasbūrę. Pavadinimas buvo iššūkiai įvaikinimo procese Europoje kaip užtikrinti vaiko interesus. Ir viena iš šios konferencijos temų buvo iš tikrųjų susijusi su problemomis, kurias patiria Europos piliečiai, kai jų nacionalinis įvaikinimas nebuvo pripažintas kitoje valstybė narėje. Ir kad tai aišku sukelia problemų, uh, dėl laisvo piliečių judėjimo ir taip pat dėl teisės, vaiko teisų, kuris turi turėti tam tikrą piliečio statusą. Diskusijose su valstybėmis narėmis tuo metu parodė, kad nebuvo vieningo pritarimo, nebuvo e, pritarta galimai teisėkros iniciatyvai, kuri būtų susijusi konkrečiai su įvaikinimu ir vėliau 2010 metais komisija parengė žalėją knygą tai yra laisvas dokumentų judėjimas ir taip pat piliečio statuso e, pripažinimas, nes jeigu nėra pripažįstamas į vaikinimas, tai aišku, nepripažįstamas civilinio statuso dokumento, dokumentas kitoje valstybėje narėje ir tiesiekuros iniciatyva buvo pradėta 2013 m. balandžio mėnesį, būtent susijusi su dokumentų judėjimu, laisvų judėjimu. Žinote, kad dar e, reglamentas nėra patvirtintas, nėra įgyventintas. Po labai karštų diskusijų su valstybėmis narėmis mes tikimės, kad bus jis netrukus patvirtintas. Po to komisija pradės darbą, kiek tai yra susijęs su dokumentais įrodančiais civilinį statusą. Tai dabar sunku pasakyti apie e, terminus ir apie būsimo e, tiesiekros pasiūlymą mastą, bet bus kalbama apie tai, kaip valstybės narės turėtų e, pripažinti dokumentus, asmens dokumentus įrodančius civilinį statusą ir kurie dokumentai yra, išly, yra mm, išduoti kitoje valstybė narėje. Tai aišku, ir bus dokumentai apie įvaikinimą. Kai dėl valstybių narių turiu pasakyti, kad statistika, statistikos neturime dėl atvejų, kai nėra pripažįstamas tarptautinis įvaikinimas ir komisijai buvo pranešta apie kai kurios atvejus tačiau labai nedaug tokių atvejų buvo. Na, galbūt yra ir daugiau, bet valstybės narės neturi statistinių duomenų, neregistruoja ir jos bent jau nesidalina tais duomenimis su komisija. Ką galim pasakyti, kad įvaikinimas, įvaikinimo atvejais mažėja Europoje ir labai nedaug atvejų, tarptautinių, tarp valstybinio veikinimo atveju, tarp valstybinių narių. Tai paskutinė problema, kurią turėjom, tai yra susijusi su tuo, kad nepripažįstamas nacionalinis įvaikinimas arba įvaikinimas šalies vado, viduje, tai kita valstybė narė to nepripažįsta. Aišku, nėra suderinti teisės aktai šioje srityje. Taigi po šito seminaro, kurį minėjo ponė Svieska, tai iš tikrųjų mm, e, buvo ir paminėta, kad galima būti parengti ir tautinė konvencija šio klausimu, bet tai yra, na, europinė problema dėl to, kad mes turim mūsų konkrečią sąrangą, kuri remiasi laisvų piliečių judėjimų tarp es valstybių narių. Ir būtų kitas klausimas, tai yra pripažinti įvaikinimą, kuris yra vykęs, pavyzdžiui, Kinijoje. Bet visos valstybės narės yra šalis 93 metų tarp valstybinio vaikinimo konvencijos šalis ir šita šitoje konvencijoje yra minimas įvaikinimo pripažinimas, kuris ir yra atliktas pagal konvenciją ir pagal galiojančius teisės aktus. Na, tai turėtų būti, na, kaip ir automatinis pripažinimas. Ir pažiūrėsim, ar mūsų busimame pasiūlyme dėl civilinio statuso pripažinimo dokumentų įvaikinimas bus įtrauktas šitą, į šitą teisės aktą ar ne ir ar galime parengti tokią automatinę sistemą panašiai tą, kuri galioja pagal 90 metų konvenciją. Baigdama norėčiau pasakyti, kad e, Briuselė 2A reglamente įvaikinimas nepatenka šitą reglamento taikymo sritį. Ir ateityje aš nežinau, ar įvaikinimo problema bus sprendžiama peržiūrintą Briselio 2A reglamentą. Ačiū. Ar ponas Tvieska norėtų pakomentuoti? Dėkoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Na, aš išklausiu pasisakymų ir iš jų labai aiškiai matome, kad pirma tai tema yra labai svarbi, reikia ją aiškinti, o kiti patvirtina, kokia sudėtinga šita problematika yra. O tai, aišku, na, kelia dar didesnius sunkumus rengiant tokį teisės aktą, bet esu įsitikinęs, kad bendromis jėgomis mums pavyks šią darbą tinkamai atlikti ir dėkoju už pažadą bendradarbiauti. Dėkoju. Uh, thank you very much. Labai ačiū ir dabar mes baigėme e, aptarti šeštą, e, septintą darbuotojų klausimą, o periname prie aštuntą klausimą, tai atstovavimas darbuotojams valdybos teigmenių Europoje. Ir norėčiau suteikti žodį pranešėjui ponui Gasparą. Dėkuoju, panė pirmininkė. Turite nuomonės projektą, kuri jau buvo rengiama šiek tiek laiko ir mes nusprendėme atidėti tam, kad bus, kol bus parengtas pranešimo projektas iš darbinimo komiteto ir buvo pasakyta, kad netrukus jį jau gausime. Kaip sakiau anksčiau, aš tikrai labai džiaugiuosi, jeigu bus pasiūlyta pasiūlymų, tačiau e, nuomonės projektas, yra dab, koks yra dabar, kenčiamas Lisabonos sutarties 153 straipsnių ir paskaitinėmis nuostatomis, o kol kas 18 valstybių narių pripažįsta tas informacijos keitimas, bendradarbiavimo formas, mm, atstovavimo formas savo nacionalinėse teisės aktuose. Tai yra labai sunku, gal ir neįmanoma visiškai suderinti e, šį klausimą. Priežastis yra tai, kad valstybių narių įstatymai yra labai konkretus ir labai skirtingi ir dėl subsidiarumo principo būtų labai sunku, na, bet galbūt mes turėtume pasinaudoti tuo faktu, kad dabar vyksta pramonės ūkio krizė Europos Sąjungoje ir reikėtų numatyti bent minimalius standartus, kurie būt, galiotų visose valstybėse narėse. Na, aš stengiuosi iškelti kai kurios punktus, kurie bus mūsų nuomonės projekte. Pirmiausia, tai e, dalyvavimas, konstatavimas, informavimo procese. Antras dalykas - darbuotojų atstovai tai turėtų būti privaloma ir toliau privataus sektorio klausimas ir taip pat apim, turėtų apimti ir viešasis įmonės, ir valstybinės įmonės. O trečias dalykas reikėtų užtikrinti atitinkamą lyčių atstovavimą. Ir kitas klausimas, tai reikia užtikrinti, kad darbuotojai būtų atstovaujama valdyboje ir kad būtų privaloma rinkti darbuotojų atstovus ir taip pat ir valstybinėse įmonėse, europinėse įmonėse taip pat ir turėtų būti tinkamos e, paskatos, e, kalbant apie Europos fondus, toms įmonėms, kurios taiko priemonės užtikrinančios darbuotojų atstovavimą pastarus su darbuotojais. Tai tokios yra problemas, tokie klausimai. Aš turėjau galimybę tas klausimas aptarti su kolegomis ir esu pasirengęs išpustyti jūsų pasiūlymus. Nežinau, kada ir komiteto pirmininkas parengs ir pateiks savo e, pastabas, bet aš manau, kad kaip tai bus padaryta, tai mes irgi galėsime pateikti papildomus pakeitimus. Tai būtų gerai koordinuoti ir užtikrinti, kad laiko terminai atitiktų, kad mūsų nuomonė atitiktų mm, darbinimo komiteto, užimtumo komiteto nuomonė. Mr. Buda. Ačiū, o dabar panas Buda norėtų gauti žodį. <clears throat> Îi mulțumesc foarte mult raportorului. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už atvirumą ir noras tęsti šitą klausimą. Šitas klausimas yra labai svarbus ir nėra bendro požiūrio Europos Europos valstybėse narėse. Yra tik 18 tai valstybių narių, kurios priimė teisės aktus šioje srityje. Dėl to e, reikia atsižvelgti į tuos tyrimus, Europos profsąjungų e, tyrimus, kurie buvo atlikti šio klausimu ir manau, kad turėtų būti ir atitinkama komisijos veikla, siekiant numatyti standartus, kurie suteiktų darbuotojams teisę būti informuotėms ir kad su jais būtų konsultuojamasi. Ir manau, kad darbdaviai turėtų būti skatinami leisti darbuotojams dalyvauti valdybos posėdžiuose. Ir manau, kad šis dalyvavimo lygis turėtų būti toks, kad tiktų ir darbuotojams ir darbdaviams ir kad mm, darbu, darbuotojai žinotų, kas vyksta jų įmonėje. Members, commission... E, parlamento nariai neprašo žodžio ir komisija norėtų pasisakyti. Atrodo, kad ne. Taigi, nebent ponas e, Gaspara norėtų atsakyti ponui Būdą. Jei ne, tai met galime baigti šitą darbo tvarkės punktą. Kolega, Eliatri kolega. Ačiū. Norėčiau padėkoti kolegai už pastabas. Norėčiau padėkoti ir kitiems kolegoms už tai, kad jie prisidėjo e, prie šio darbo rengimo. Na ir kalbant apie e, pakeitimų teikimą, nebejotinai atsižvelgsime į tuos kompromisus dėl kurių bus susitarta. Ačiū. Norėčiau paklausti, ar e, ponas Papetas ir Bona yra salėje. Panašu, kad ne. Dar netvyko ekspertai, kurie turėjo pristatyti devintąjį klausimą, tad turėsime padaryti pertraukėlę iki 11.45 minučių. Uh, dear colleagues, I think we can start. Mėly kolegos, aš manau, kad mes e, galim pradėti. Tęsėme darbą ir dabar devintas apotvekės klausimas, tai yra preliminarių rezultatų pristatymas, kalbant apie Europos pridėtinės vertės vertinimą dėl senaties terminų nelaimingiams kelių įvykiams. Aš esu pranešėja šiuo klausimu ir aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad e, šis darbas yra susijęs su ankstesnė kadencija ir tuo darbu, kurį ankstesnėje kadencijoje atliko Diana Volis, taigi aš jai labai norėčiau padėkoti už atliktą darbą. Europos parlamento tyrimų centras pradėjo Europos pridinės vertės vertinimą dėl e, senaties terminų, kalbant apie tarp valstybinius e, kelių įvykius. Eismo įvykius. Jenny Papetas e, iš Birmingemo teisės mokyklos ir daktaras Marko Bona iš e, Skola Forenze yra pripažinti ekspertai šioje srityje, kalbant apie tarpvalstybinius eismo įvykius, ir jie pristatys e, preliminarius rezultatus apie tyrimų studiją dėl pridėtinės vertės ES veiksmų srityje, harmonizuojant senaties terminus dėl e, tarpvalstybinių e, eismo įvykių ir nukentėjusių tokiuose įvykiuose. Senaties terminai tokių ieškinių atveju labai skiriasi valstybėse narėse ir konkrečiai kalbant, tie skirtumai egzistuoja pagal nacionalinius senaties terminus, priklausant nuo to, bendrų bylų ir taip pat nepilnamečių bei neįgaliųjų atveju, kuomet gali būti stabdoma ar stabdomas senaties terminas. Tarp valstybinių bylų atveju yra numatytas terminas, per kurį turi būti pateikiamas ieškinys pagal valstybės narės teisės aktus, ten, kur įvyko eismo įvykis, pagal Romos 2 reglamentą ir 15 jo straipsnį. Nacionaliniai įstatymai dėl senaties terminų gali būti labai sudėtingi ir aukos dažnai nėra susipažinusios su valstybių narių e, taisyklėmis, e, tų valstybių narių, kuriuose įvyksta įvykis. Ir tai reiškia, kad senaties terminų teisės aktai labai skirtingi ir Tai gali turėti neigiamų padarinių nukentėjusiesiems, nes atsiranda papildomų kliūčių siekiant užtikrinti jų teisę gauti žalos atlyginimą ir siekiant laiku ir racionaliomis išlaidomis bylinėtis. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį daktarui Kristian Salms, kuris yra iš Europos parlamento tyrimų tarnybos, jeigu jis jau atvyko o po jo tada pasisakys dar du ekspertai ir prašau nekalbėti ilgiau nei 10 minučių. Ačiū, pirmininkė. Europos pritinės vertės padalinys mūsų tyrimų, tyrimų padalinyje atliko studiją dėl įprastinių senaties terminų tarp valstybinių eismo įvykių atveju. Pagrindinis studijos tikslas yra išsiaiškinti, ar senaties terminų harmonizavimas valstybėse narėse sukurtų pridėtinę vertę. Tam tikslui studija padalinta į tris tokias kategorijas, keliami trys klausimai. Pirmiausia, ar būtina derinti teisėkuros veiksmus ES lygmenių. Antras klausimas, kokių teisėkuros veiksmų reiktų. Ir trečias klausimas, kokia realiai būtų sukūriama pridėtinė vertė, jeigu būtų teisėkuros priemonės patvirtintos ES lygmenių. Taigi mes Johnny Papetis ir Marko Bona pasamdėme, kad jie parengtų tą studiją. Kaip minėjote, Jenny Papetas yra akademikas dirbantis Birmingemo teisės mokykloje, o Marko Bona yra teisininkas ir akademikas, kuris moko teisės mokykloje Turino universitete. Jie abu paskelbė nemažai straipsnių apie tarp valstybinius eismo įvykius ir draudimą, eismo transporto priemonių draudimą. Ir, kaip žinia, tas darbas vis dar vyksta ir Dženė Papetas pristatys šiandien tik tai dar kol kas preliminarius rezultatus. Dėkoju. Dženė Papetas. Ačiū, dėkoju už galimybę pristatyti preliminarius rezultatus šiandieną senaties klausimas yra labai svarbus, turint omenyje, kad veiksminga būtų užtikrinta prieiga prie teisingumo Europos Sąjungoje. Šis klausimas yra susijęs su laikotarpiais, kuomet reikia pateikti, per kurį reikia pateikti ieškinį, kuriuose valstybėse narėse, jeigu nesilaikoma termino, tuomet galimybė teikti ieškinį teisme prarandama. Ir tai yra senaties taisyklės. Kitose valstybės narėse, jeigu nėra laikomasi to laikotarpio, tuomet pati teisė dinksta. Ir tai žinoma kaip atitinkamas terminas. Ir bet kuriuo atveju reikia pasakyti, kad čia yra potencialo galimybės irgi prarasti galimybę teikti ieškinį. Taigi, be jokios abejonės klausimas labai svarbus. Studija, kurį mes atlikome su dr. Bona, mes bandėme išsiaiškinti, ar senaties taisyklių nereiktų suderinti ir harmonizuoti valstybės narėse, turint omenyje tarp, tarp valstybinius eismo įvykius. Čia yra ta situacija, kuri ir ypatingai aktuali dėl teisinio ir socialinio konteksto. Europos Sąjungoje eismo įvykių e, aukų apsauga, jeigu įvykis įvyko kitoje šalyje, negyvena tas asmuo ir jau egzistuoja tie dalykai dešimt metų. E, transporto priemonių draudimo direktyvoje numatyta, kad nukentėjusiai gali tiesiogiai kreiptis e, per kompensacijos įstaigą ar draudimo įstaigą kompensacijos toje savo gyvenamojo valstybėje narėje. Ir tai reiškia, kad nukentėjusieji gali pažįstamoje teisinėje aplinkoje imtis veiksmų, savo kalbą tą daryti ir pagal teisinės procedūras, kurios galbūt nėra visiškai pažįstamos jiems, bet būtų kur kas geriau pažįstamos jų atstovaujamiems, jiems atstovaujamiems teisininkams. Taigi tos taisyklės dėl to, kurie įstatymai turėtų būti taikomi, nesant tokiam ieškiniui, ne visuomet yra pasirenkama įvykio vietos jurisdikcija. Daugumo atveju tarp valstybinių eismo įvykių atveju ieškinys būtų keliamas e, gimtoje šalyje. Bet tada tai reiškia, kad tas teismas turi taikyti kitą jurisdikciją ir pritaikyti ir senaties taisyklės. Dėl to kyla labai daug e, problemų ieškovams. Ir pirmiausia, jeigu senaties taisyklės nėra aiškiai suprantamos ir teisė gauti, pateikti ieškinį yra prarandama, tuomet, žinoma, e, tai turi svarbių padarinių. Senaties taisyklės yra labai sudėtingos, nes kalba eina apie bendrą laikotarpį, kada pradedama skaičiuoti laikotarpis, kada jis gali būti nutraukiamas ar sustabdomas ir kaip taisyklės veikia, e, turint omenyje vaikus ir neįgaliuosius, ar teismas savo nuožiūrą gali pritaikyti tas taisyklės. Ir kiekviena valstybė narė turi visai kitokias taisyklės ir sistemas visų tų aspektų atžvilgių. Dėl to sukūriama unikali teisinė aplinka ir čia reikalingos specializuotos žinios kiekvienoje valstybėje narėje. Taip pat e, reikia nepamiršti, kad e, kur kas yra sudėtingiau e, teikti ieškinį iš užsienio. Ir sudėtinga, kam teikti ieškinį, prieš kurį, draud, prieš kurį draudiką tą ieškinį teikti ir panašiai. Taip pat reikia surinkti įrodymus apie eismo įvykį ir taip pat dokumentus išversti. Uh, Ir yra pavyzdžių, tokių bylų pavyzdžių, kai dėl to, kad nėra pakankamai susipažintas su senaties taisyklėmis, dėl to ieškovas, tarkim, praranda teisę iš vis kelti tai ieškinį. Ir tai ypatingai aktualu e, tais atvejais, kai laikotarpis labai trumpas arba yra neiškumų ieškovui dėl to, kaip laikotarpį galima suspenduoti arba nutraukti. Ir labai dažnai šalia to, kad prarandama teisė teikti ieškinį, atsiranda ir kitų problemų. Kai yra pritaikomi svetimis senaties terminai ir tada specialiai daromos kliūtys ieškinius svarstyti. Pavyzdžiui, jeigu už kitos valstybės senaties termino taisyklės yra e, taikomos, tada teisininkai turi papildomai skirti laiko su jomis susipažinti, o to nereiktų daryti, jeigu tai būtų visiškai vidaus reikalas, tada, aišku, teisininkų, iš, teisės, teisininkų išlaidos išauga, advokatų išlaidos išauga. E, ir jeigu reikia ekspertinių įrodymų, ekspertų įrodymų apie įvykio vietą, kad geriau būtų galima suprasti, kaip um, taik, pritaikyti senaties taisyklės. Ir visi tie dalykai, kiek suprantame, vyksta reguliariai ir kai reikia ekspertinių žinių iš užsienio eksperto. Ir tada, aišku, ir vilkinama, ir išlaidos išauga, ir um, tos išlaidos neiškumas, kuris atsiranda dėl to, kad yra taikomi kit, kitų valstybių senaties e, terminų e, taisyklės principai, tada, aišku, tai sukuria daug neramumo, susirūpinimo pačiam ieškovui dėl to, kokio tikėtis rezultato iš to ieškinio. Ir e, transporto priemonių draudimo direktyvoje kalbama apie tai, kad turi būti apsaugomas asmuo ir užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas, tai dabar susikloščių situacija visą tai paneigia. Ir dėl to mes manome, kad iš tiesų reiktų harmonizuoti taisyklės susijusios neties terminais, bet tai nėra nauja idėja. Galimybė suderinti, harmonizuoti tokias taisyklės buvo analizuojama per pastaruosius 15 metų ne kartą. Ir um, komisijos ataskaita buvo paskelbta 2009 metais, dvi viešos konsultacijos įvyko ir dėl to atsirado daug įvairių variantų, kurie buvo pasiūlyti, ko, ko imti šioje srityje. Buvo pasiūlyti trys variantai per visą tą procesą būtent teikti informaciją ieškovams apie įvairias taisyklės įvairiose valstybėse narėse ir kad tokiu būdu gali pagerėti ieškovo situacija. O mes manome, kad senaties taisyklės e, reikalauja specialisto žinių, dėl to, kad situacija yra sudėtinga ir nepakaks tiesiog tokių bendrų pareiškimų apie tai, kiek paveiks bylos nagrinėjimą kitos šalies senaties terminai ir termino taisyklės. Ir mes manome, kad suderinti teisės aktai būtų geriausias variantas. Mes manome, kad suderintos taisyklės turėtų būti susijusios su pagrindiniais senaties aspektais, bendru laikotarpiu, kaip jisai skaičiuojamas, kada jį nutraukti, kaip jis taikomas neįgaliesiems ir vaikams. Taip pat manome, kad tai turi būti ir susiję su ieškiniais, kurie teikiami yra teikiami e, draudimo įmonėms ar kompensavimo institucijoms. Ir mes manome, kad harmonizavimo taisyklės e, turėtų būti taikomos tik tarp valstybinių bylų atveju. Na ir kalbant apie rekomendacijas ir pasiūlymus, mes atsižvelgiame į įvairius veiksnius. Pirmiausia, institucijų galimybę veikti pagal sutartis, ir būtent ar yra pakankamo teisinio pagrindo tokiems veiksmams, ar teisės aktai patenkins subsidiarumo ir proporcingumo principus. Ir tie klausimai bus išdėstyti visapusiškai ataskaitoje, kuri dabar baiginėjama. Bet bendra išvada yra ta, kad jeigu bus laikomas teisingo požiūrio į harmonizavimą, tuomet bus teisinis pagrindas pagal 81 ES veikimo starties straipsnį ir kad susidarumo ir proporcingumo principai irgi gali būti išsaugoti. Taip pat mes atsižvelgėme ir į harmonizuotų taisyklių turinį. Dabar veikiančios harmonizuotos taisyklės susijusios su keleivių teisėmis ypatingai ES ir Tai yra nemažai ES teisėkuros priemonių, kurios rodo, kad keleivių teisės, kalbant apie įvairias transporto rūšis, yra užtikrinamos ir įtvirtinamos minimaliomis garantijomis susijomis su senaties taisyklėmis. Tai šiek tiek palengvina esamą padėtį, kalbant apie tarp valstybinius eismo įvykius, kur dabar tų minimalių garantijų neturime. Taip pat studija rodo, kad nėra vieningo modelio, kurio reiktų laikytis, kalbant apie taisyklių harmonizavimą Mes manome, kad e, Teisingo teismo jurisprudencijos e, ir žmogaus teisų teismo sprendimai rodo, kad reikalinga minimaliai bent jau e, užtikrinti teisės dėl sąžiningo teismo ir kartais yra neįmanoma kreiptis į teismą dėl to, kad ieškovui tokia galimybė nesuteikiama, jis negali visapusiškai vertinti žalos arba nustatyti atsakingos mens tapatybės. Taip pat mes manome, kad dabartiniai pasiūlymai dėl harmonizavimo, kalbant apie tarpvalstybinius eismo įvykius ir jų senaties terminus, dabartinėme pasiūlyme yra nušviečiamos įvairios galimybės, pavyzdžiui, kompro, e, išsamios ir detalios taisyklės arba labai paprastos minimalaus harmonizavimo taisyklės. Mūsų rezultatai rodo, kad harmonizavimo taisyklės, kur būtų numatyti minimalų standartai, kur nebūtų per daug detalių, galėtų išspręsti pagrindinės problemas, su kuriamis susiduria ieškovai ir ieškovai tada geriau suprastų, ar jie gali teikti ieškinį prieš draudimo įmonę ir taip pat būtų geriau laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų. Tačiau kita vertus būtų išspręsta ir daug kitų problemų susijusių su tuo, kaip draudimo įmonė vertina harmonizavimą. Taigi, kalbant apie minimalias taisyklės ir jų turinį, mes jį išdėtysime studijoje, taip pat įvertinsime uh, kokia galima e, būtų harmonizavimo vertė ES ir mes manome, kad ta vertė bus didžiulė. Taigi, kalbant apie tą pridėtinę vertę, pridėtinė vertė visuomet randama, kai sutaupoma ir emocinė prasme, ir kaštų prasme, ir laiko prasme, kai nereikia taikyti kitų valstybių senaties terminų ir kartais sukuria tikrai labai daug neiškumo, taigi taip pat manome, kad ir finansinė prasme būtų galima nemažai sutaupyti. Taip pat pripažįstame, kad yra sunkumų dėl to, kad trūksta statistinių duomenų apie tai, kiek įvyksta eismo įvykių ES kasmet ir kiek ieškinių yra keliama e, dėl senaties terminų. Bet mes galime tokius bendrus skaičius pateikti apie tai, kokią pridėtinę vertę galėtų suteikti, harmonizuoti veiksmai ir harmonizuoti senaties terminai. Dabar e, matome, kad 16 tūkstančių eurų vidutiniškai už kiekvieną iškonį praranda asmuo, jeigu jo senaties terminas praeina. Ir jie 2 tūkstančius eurų vidutiniškai sunaudoja, jeigu ieškinys susijęs tik tai su žalos, materialios žalos atlyginimu. Ir taip pat yra labai tragiškų eismo įvykių, kur katastrofiška žala ir sužalojimai patiriami ir tada, aišku, sumos bus dar didesnės. Mūsų analizė taip pat rodo, kad 250 tūkstančių žmonių tikėtina kasmet gali susidurti su papildomomis kliūtimis teikiant ieškinius. Tai nėra tie žmonės, kurie praranda teisę teikti ieškinį, bet yra žmonės, kurie susiduria su papildomais sunkumais, sunkumais dėl to, kad reikia pritaikyti užsienio senaties terminus. Mes paskaičiavome, kad vidutiniškai teisiniai kaštai susiję su senaties terminais būtų susiję maždaug su 600 eurų kiekvienam ieškiniui. Ir jeigu užsienio eksperto konsultacija reikalinga apie įrodymus, kaip pritaikyti užsienio senaties terminus, tai čia būtų dar 300 eurų papildomai ieškiniui. Ir jeigu visą tai paskaičiuotumėme per visus ieškinius, kurie pateikiami per metus, tai tada jeigu suderintumėme taisyklės, galėtumėme sutaupyti 300 milijonų eurų kasmet. Šiuose skaičiuose nėra atsižvelgiama į papildomus kaštus, papildomus teismo, vertimo kaštus, nes nėra duomenų apie tuos aspektus ir mes negalėjome jų įvertinti. Na ir pabaigai pasakysiu, kad sprendimas suderinti senaties taisyklės kalbant apie kitas transporto priemonės. Nepriklauso nuo to, kad reiktų įrodyti, jog pakankamai žmonių gautų naudos iš tokių veiksmų, kad pakankamai pinigų būtų sutaupyta, kad už, užtikrinama teisė į teisingumą, skatinamas laisvas asmenų judėjimas. Tai jau yra pakankama priežastis derinti taisyklės ES, e, kalbant apie tarp valstybinius eismo įvykius. Tačiau yra nemažai žmonių, kurie susiduria su dabartinė labai sudėtinga situaciją ir tikrai panašu, kad nemažai būtų sutaupoma, jeigu imamasi veiksmų šios įtie. Dėkuoju dėmesį. Uh, much, uh, doctor. Ačiū labai uh, daktarai Papytas už pristatymą. Kaip suprantu, kolega Bona uh, vis dėlto neatvyko. Taip, Tikrai, dėja, jis susirgo ir negalėjo atvykti į posėdį. Kągi, tokiu atveju matau, kad daugiau žodžio niekas neprašo, e, tačiau dar norėčiau kai ką pasakyti. Galbūt jūsų galutinį pranešimą galėtumėte įtraukti štai tokią informaciją Kai kuriuose valstybėse narise klausimas susijęs su senaties laikotarpiu priklauso e, materialiai teisiai, o kitose valstybėse narėse tai yra susiję su procedūrinė teisė. Na ir ar tai nepaveiks teisinio pagrindo pasirinkimo, kalbant apie uh, derinimą, harmonizavimą ateityje ir ar tai tikrai neapsunkins to susitarimo susijusio su derinimu. Taip, nebejotinai pasistengsime įtraukti šį klausimą į pranešimą, tačiau preliminariai galiu pasakyti štai, ką nemanau, kad e, tai darys įtaką teisiniam pagrindui. Taip, tiesa, Kai kuriuose valstybėse narėse e, tai yra procedūrinis, kitur e, materialusis aspektas, tačiau kalbant apie tuos e, minimalius standartus bei jų nustatymą, būtent valstybės narės gali nuspręsti, kaip tas suderinimas bus įgyvendinamas praktikoje ir manau, kad čia kažkokių sunkumų nereikėtų tikėtis, tačiau be abejo pasistengsime konkrečias pastabas šiuo klausimu įtraukti į pranešimą. Pirmininkas, taip, ačiū. E, kai kuriais atvejais, manau, tai galėtų įtakoti netgi e, pasikeitimus e, civilinėme kodekse, tad ačiū už Jūsų atsakymą ir už patikslinimus. Panas Radėvas, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Norėčiau padėkoti ekspertams už preliminarų vertinimą dėl galimos pridėtinės vertės susijusios su senaties termino suderinimu mm, eismo įvykių srityje. Manau, kad tai yra labai svarbus klausimas ES piliečiams, juk jie kasdien susiduria su e, sunkumais senaties laiko tarpio e, E, skirtumuose tarp valstybių narių ir manau, kad tai turi didžiulę įtaką ir e, aukoms, kurios nukenčia eismo įvykiuose, taip pat tai sukelia papildomų kliučių, kai e, bandoma ieškoti žalos atlyginimo ne savo gyvenamojoje vietoje. Taip, kalbant apie trumpesnį E, senaties laikotarpį vienoje valstybėje narėje. Manau, kad viską būtų galima subalansuoti, jeigu būtų e, pagreitintos procedūros, e, įrodymų pateikimas ir taip toliau. Tačiau čia būtų gerai žinoti, kokia būtų ta bendroji sistema. Tačiau nepaisant to, Europos parlamento septintųjų metų ataskaitoje pateiktos gairės, manau, galėtų būti gana naudingos. Labai svarbu didinti informuotumą šio klausimu mm, tarp visų ES gyventojų dėl tų senaties terminų. Taip pat reikėtų ieškoti sprendimų remintis Hagos konvencija ir Roma 2 reglamentu. Ačiū. Ačiū labai, ponė Dalvo, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, tik tai vienas klausimas. Ar aš e, teisingai matau, saky, e, aiškindamasi, kad minimalų standartai, kurie reikalingi, tai suderinti laiką, per kurį galima pateikti skundą. Kadangi matau šitos skaičius, išvardinimus, tai kas yra svarbiausia, kas svarbiausia su reglamentuoti, kad e, nukentėjusiųjų avarijose gyvenimas būtų lengvesnis. Ponas Briton. Taip pat aš turiu klausimą. Visų pirma, dėkoju, kad atėjot savaitę. Tai tikrai labai svarbus klausimas ir laikas ir problema yra tinkamai apibriešta. Taigi šitie tarptautiniai eismo įvykiai labai sunkiai reglamentuojami, nes, kaip aš suprantu, teisinės taisyklės skiriasi kiekvienoje valstybėje narėje, kuri vyko ir yra skirtingos taisyklės ir, ir terminai. 250 tūkstančių kiekvienais metais nukenčia ir patiria e, sunkumų gaunami žalos, gaudami žalies atlyginimą. Tai čia viskas įdomu ir, ir naudinga, bet čia aš šiek tiek turiu bejonių, nes čia aišku, tai yra dar tik tai teisikrus pasiūlymas ir tai yra apmastoma dar kol kas, taigi jūs kalbate apie e, ter, stamties terminų suderinimo planus, bet apie kokius terminus tik kalbam, apie kokią senatį kalbama. Ar gali būti tokia panorama tokių senaties terminų, kur, kurie egzistuoja valstybėse narėse ir kad mes galėtume orientuotis, žinoti, kokį, iki kokį terminą orientuotis, ar čia du mėnesiai, ar trys mėnesiai. Tai čia dabar yra didžiulė sumaištis, tai būčiau dėkingas, jeigu išaiškintumėte. Thank you very much. Could you, could you... Ačiū labai, galbūt galėtumėte atsakyti pateiktus klausimus. Ačiū. Dėl pirmojo klausimo, kuris buvo užduotas ir dėl tų svarbiausių elementų, kuriuos skubiausiai reikėtų aptarti. Na, tikrai nėra vieno tokio kaip pagrindinio klausimo. Ir kalbant apie tokį bendrą laiko terminą, ir jeigu viskas net yra aišku dėl to termino, ne visada yra žinoma, kada tas laikotarpis prasidės. Be to gali būti ir sustabdomas e, tas e, laiko e, terminas ir sustabdymo sąlygos gali būti skirtingos vienoje ir kitoje šalyje. Na ir buvo tokių atvejų, kai atrodė, e, kad e, viskas bus spėta atlikti laiku pagal terminus, todėl kad buvo atliktas sustabdymas, tačiau paaiškėjo, kad ne viskas buvo tinkamai padaryta, atsižvelgiant į kitur taikomus e, teisės aktus ir taisyklės. Na ir galbūt jie ir nepraras teisės gauti kompensaciją, tačiau tai sukuria E, papildomų rūpešių, turi būti rengiami papildomi teismo posėdžiai, patiriamos papildomos išlaidos ir taip toliau. Na ir jeigu kalbėtume apie kažkokius tai prioritetus, man atrodo, kad tai yra trys tie klausimai, pirmieji klausimai išvardinti skaidrėje. Tai yra tas bendras laiko terminas ir tose šalise, kuriuose jis yra itin trumpas, tada kyla nemažai problemų, juk neretai reikia nemažai laiko parengti ieškiniui tada turi būti aišku, kada tas laikas pradedamas skaičiuoti ir e, taip pat trečias elementas, reikia tiksliai žinoti, e, kaip vykdoma sustabdymo e, ar nutraukimo procedūra. Kalbant apie dabartinius senaties laikotarpius skirtingose valstybėse narėse, norime surinkti kuo daugiau informacijos to klausimu ir matome, kad tikrai skiriasi senaties terminai e, skirtingose valstybėse narėse. Trumpiausias yra e, apie vieneri metai, o kai kuriuose siekia netgi 30 metų. Ir be abejo visi dar tie tarpiniai variantai. Na ir kiekvienoje nacionalinėje sistemoje gali būti skirtingi bendri laikotarpiai, taikomi priklausomai nuo to, ar tai yra e, baudžiamasis procesas ar ne. Tad Labai svarbu didinti informatumą apie senaties e, terminus, susijusias taisyklės, tačiau ne visada tai padeda e, konkrečiam ieškovui, nes kiekvienu atveju reikia atlikti atskirą situacijos vertinimą susijusi su e, senaties termino taisyklėmis. Na ir mes vertiname visas dabar galiojančias taisyklės, atlikome palyginamąją valstybių narių senaties terminų analizę šiame pranešime, taip pat sujungiame tai su dabar galiojančiais suderinimo pasiūlymais ir su tais su, suderinimo aspektais taikomais kitoms transporto rušims. Na ir preliminarus pasiūlymas būtų toks, kad galbūt tinkamiausias būtų ketverių metų laikotarpis, tačiau tai yra dar labai preliminarus rezultatas, preliminarus pasiūlymas ir greičiausiai tai dar keisis. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Ačiū. Matau, kad žodžių daugiau niekas nebeprašo, tad norėčiau padėkoti e, mūsų viešniai. Dar norėčiau paklausti, ar komisijos atstovai norėtų tarti žodį, panašu, kad ne. Tad tokiu atveju baigiame mūsų rytinę darbo tvarkę ir klausimo aptarimą. Linkiu visiems gerų pietų ir susitiksime 15 val. Ačiū.